Cari colleghi, la seduta è ripresa. Mėly kolegos, toliau tęsime posėdį. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra tarybos pareiškimas komisijos pirmininko pavaduotoje, sąjungos vyriausioje įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, kuri kalbės apie pasaulinę kovos su mirties bausme dieną prieš suteikdama žodį ponai Kaftelė paskaitysiu laiško ištrauką, laiško, kuris e, atsiustas, e, sakinė, e, vaikų Europos parlamentarams. Ir būtent šitame pasaulinės kovos su mirties bausmė dienos progai jisai atsiustas. Dėkoju Jums už Jūsų dėmesį ir įsipareigojimus. Dėl mūsų motinos sakinė ir dėkojame taip pat už jūsų moralinį palaikymą. Mūsų vienintelė viltis yra tarptautinė bendryja, todėl norėtume paprašyti Europos parlamento e, imtis ryštingų veiksmų, naudojant visas įmanomas priemonės, kuriamis gali e, naudotis parlamentas, kad būtų padėta mūsų motinai, mes maldaujame, kad jinai nebūtų palikta likimo valiai ir tikimės, kad e, tokios mirties bausmės kaip e, pakorimas ar užmėtymas akmenimis jūsų veiksmų dėka e, bus panaikintos visiems laikams pasaulyje. Dėkojame. Dabar žodis ponui Kastelą. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai. Kaip sakė ponė pirmininkė, aš kalbėsiu komisijos pirmininko pavaduotojos, vyriausiosios įgaliotinės vardu ir e, kalbėsiu pasaulinės kovos su mirties bausmė dienos kontekste. Kaip jūs žinote, e, situacija dėl mirties bausmės nėra vienareikšmė pasaulyje. Dauguma valstybių yra atsisakiusios ar, arba praktiškai, arba teisinėmis priemonėmis mirties bausmės ir tokių valstybių skaičius visą laiką didėja. Mes beje konstatuojam, jog tas didėjimas yra e, tikrai ryškus. Ir tokių valstybių yra tikrai dauguma pasaulyje. Kita vertus, e, mirties bausmės taikymo e, faktai vis dėlto yra e, keliantis nerimą. 2009 metais buvo virš 7 tūkstančių mirties bausmių ir 58 valstybėse ir teritorijose mirties bausmės Bausmė vis dar yra toliau vykdoma, todėl mūsų darbas toli gražu nėra baigtas e, toje srityje. Mes visi žinome, kad ten, kur mirties bausmė dar e, vykdoma, lieka rimtų problemų. Tai yra, ten nebūtinai tinkamai taikomos tarptautinės normas ir standartai. E, turiu galvoje pačius sunkiausius nusikaltimus, e, teisingą teismo procesą bei nepilnamečių teisimą. Išvada yra labai aiški, kurią galime padaryti. Mes e, turime būti pakankamai ryštingi ir, ir griežti, turime e, naudoti visus kanalus, diplomatinius ir kitus kanalus, siekdami savo tikslų šioje srityje. Todėl e, vyriausiai įgaliotinė e, laiko vienu iš asmeninių prioritėtų veiklą šioje srityje. Kuogi tai naudinga konkrečiai? Europos išorės veiksmų tarnyba be jokios abejonės galės remtis tuo faktu, jog ES institucinių požiūrį jau yra pirmasis, e, yra svarbiausia vaidmenį vaidinanti e, struktūra pasaulyje e, šioje srityje. Ir aišku, tas faktas, kad mes kalbame vienu balsu, tikrai labai sustiprins mūsų poziciją ir tai, kad mes galime ES lygmenių naudoti visas įmanomas priemonės e, bendrai, kovodami su mirties bausme. Beje, ES taip pat veikia kartu su įvairiomis e, tarptautinėmis organizacijomis bei daugia šalėmis e, aktyviomis organizacijomis. Pavyzdžiui, 65 jungtinių tautų asamblėja numato moratoriumą e, mirties bausmės e, e, vykdymo srityje ir siekiama apskritai atsisakyti mirties bausmės pasaulyje ateityje visose pasaulio regionuose. ES glaudus bendradarbiavimas su Europos taryba šioje srityje taip pat yra kitas kozeris, kuriuo galime naudotis, kovodami su e, mirties e, bausme. Ir mes e, galime taip pat paskatinti Baltarusiją e, atsisakyti mirties bausmės, nes vyks e, tam tikrų renginių Minske e, pasaulio kovos su mirties bausmė dienos proga. Kadangi ši kova E, yra susijusi su žmogaus teisų gerbimu ir su žmogaus orumo užtikrinimu, mes pasisakome prieš mirties bausmę bet kokiomis sąlygomis, esant bet kokioms aplinkybėms ir mes manome, kad mirties bausmės turi būti atsisakyta visame pasaulyje ir tai e, bus mūsų absoliutus prioritetas išorės veiksmų srityje veikiant žmogaus teisų gynimo srityje ir aš tai sakau e, Leidė Ašton vardu, mes esam labai ryštingai nusiteikę, kad ES ir toliau būtų pagrindinė kovotoja šioje srityje pasaulio mastu. Dėkuoju. Turiu patikslinti, kad e, pirmininkų sueigos e, pagėdavimo. Diskusija vyks pasisakant e, vienam kalbėtojui nuo kiekvienos e, frakcijos ir nebus catch the eye procedūros spontaniškų pasisakymų dalies. Pradedame nuo EPP frakcijos. Much, Kolega Kukan, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, Europos sąjunga remiasi vertybėmis ir pagarba žmogaus teisėms. Tai yra tos vertybės, kurias reikia ginti nuolatos, nes tai yra visako pagrindas. E, diena, kovo su mirties bausme diena, mums primena, kad dar tebėra pasaulio šalių, kur ir toliau mirties bausmė yra vykdoma. Tai yra ta priežastis, dėl ko mums reikia toliau dėti pastangas kovojant su šia praktika. ES ryštinga kova su mirties bausmės vykdymu e, iškelia mus iš šios ko, į kovotojų gretų priešakį. Mes kviečiam visų šalių, visas institucijas e, dėti pastangą šią linkmę. Mes turime pasiekti, kad mirties bausmė būtų panaiginta visame pasaulyje. EPP svarbu kovoti prieš mirties bausmę visame pasaulyje. Tai yra mūsų prioritetas, tai yra kovos už žmogaus teisės prioritetas. Mes turime nuolatos kelti šį klausimą ir remti visas iniciatyvas, kurios padėtų pasiekti visiško mirties bausmės panaikinimo. Norėčiau pakviesti vyriausiąją įgaliuotinę e, komisiją ir valstybės narės ka, e, nepasirašyti antrojo protokolo valstybės narės, kurios yra neratifikavusios Europos žmogaus teisų 13 protokolo, turėtų kuo greičiau tą protokolą pasirašyti. Gaila, kad Baltarusija yra vienintelė šalis Europoje, kuri tebe taiko mirties bausmę. Turėtume padaryti viską, kad padėtis pasikeistų. ES turėtų nuolatos kelti E, mirties panaikinimo klausimą tiek dvi šalių e, forumų metu, tiek daugia šaliuose forumuose. Norėčiau pasakyti, kad ES turėtų būti įkvėpimo šaltinis likusiam pasauliui. Šiandien yra kovos su mirties bausme diena. Tad aš manau, kad tai yra geras laikas mums patvirtinti savo nusistatymą dar kartą prieš mirties bausmę. Ačiū. Grazie per il gruppo dell'Alleanza Progressista l'onorevole Gomes per tre minuti. Dėkuoju. Dabar ponas Gomes, trys minutės. Baltarusija, Kinija, Iranas, Sudanas, Saudo Arabija. Tai štai sąrašas šalių, kur kurios nesilaiko pagrindinių teisių, tai yra tos šalis, kurios ir toliau taiko E, tą primityvę mirties bausmę, tą apgailėtiną mirties bausmę. Visa tai vyksta slaptai, apie tai nekalbama, su viešaja nuomonė dėl to nediskutuojama, statistiniai duomenys apie tai neskelbiami, taip yra visose šalise, kurias minėjau, skaitant Kiniją, savai suprantama. Europos Sąjungoje tik viena šalis dar oficialiai nėra panaikinusi mirties bausmės. Tai yra Latvija. Kviečiame šią šalį oficialiai įstatymų šią bausmę panaikinti. Mes manome, kad reikia padaryti viską, kad mirties bausmė būtų panaikinta visur, visose šalise. Turime pasitelkti savo turimus diplomatinius ryšius oficialių vizitų metu ir plėtodami savo kontaktus užsienyje bei darybose turime kelti šios klausimus, net jeigu tai yra finansinės, ekonominės darybos ar kitokios. ES turi įsipareigoti laikytis jungtinių tautų protokolo ir pakviesti visas šalis e, pasirašyti šį protokolą dar moratoriumo. Mūsų atstovė turi padaryti viską, kad išorės veiksmų tarnyba pasiektų mirties bausmės panaikinimo visur visame pasaulyje. Nes žinome, kad daugiau negu 154 valstybės dar mirties bausmę tebe taiko. Svarbu padaryti viską, kad vyriausioji įgaliotinė e, pasinaudotų savo vadovaujamos tarnybos galiomis, kad būtų pasiekta pagarbo žmogaus teisėms visame pasaulyje. Manau, mes turime paskelbti kreipimasi e, vyriausiai įgaliotiniai Svarbu, kad kiekvienas pilietis suprastų, kokia, koks svarbus yra mirties bausmės klausimas ir kad piliečiai žinotų, kad dar yra tokių šalių, kur jį tebe taikoma. Informacijoje skleidimas yra svarbiausias dalykas, turime padaryti viską, kas reikia. Rezoliucijos ir protokolai turi būti pasirašyti ir gyvendinami. Kai dėl užsienio politikos ES turi ne tik pabrėžti, kad pagrindinių teisių hartija turi būti įgyvendinama, jos turi būti laikomasi. Mes turime taip pat suprasti mums tenkančią atsakomybę, kai žmonės pagal tradicijos procedūrą perdudami šalims, kur mirties bausmė tebetaikoma. Turime įgyvendinti viską, padaryti viską, kad tokių ekstradicijos procedūrų nebūtų, kad žmonės nebūtų išsiunčiami ten, kur jie gali būti nuteisti mirties bausme. Manau, kad mirties bausmės vykdymas yra neprimtinas dalykas, daugelį šalių dar tebėra moterų, vyrų, vaikų, kurie tebe laukia mirties koridoriuose. Turim padaryti viską, kad Europos parlamentas, taryba ir komisija sutelktų pastangas veikdami iš vientų asmenų labui. Ačiū. Alde grupės vardu. Kolega Šakė, dvi minutės. Ačiū pirmininkė, ponė Šastel kolegos. ES yra vertybių sąjunga. Mirties bausmės e, panaikinimas yra tas rytis, kur mes kaip pasaulinis veikėjas galime daug nuveikti siekdami jos panaikinimų visame pasaulyje. E, valstybės, su, su valstybės e, tokiamis kaip Iranas ar Junktinės valstijos ir toliau reikia diskutuoti siekiant mirties bausmės panaikinimo. Tai yra pats nežmoniškiausias baudimas mirties bausmė kaip nusikaltimų prevencijos priemonė yra netinkama. E, tai yra ginčiamiausia iš siūlomų priemonių. E, rimčiausi nusikaltimai kaip tik padaromi ten, kur mirties bausmė egzistuoja, o mirties bausmės taikymas yra e, priemonė nukreipta prie žmogaus teisės. Atimti gyvybės yra nevalia. Mes kviečiame kovoti su nusikaltimais remiantis tarptautinės teisės norma, normomis ir mirties bausmė netitinka tų normų. Jungtinės tautos numatė, kad su narkotikai susiję nusikaltimai neturėtų būti laikomi pačiais žiauriausiais. Jungtinės tautos taip pat kalba apie mirties bausmės moratoriumą. Tai yra labai svarbus pareiškimas. Tuo pat metu jungtinės tautos kovoja už savo uh, patikimumą. Taip pat keliamas klausimas dėl Irano ir moterų teisų saugumo taryboje. Svarbu kelti žmogaus teisų klausimus visais, uh, e, visose forumuose Šiandien Šiandien, dabar, kai mes diskutuojame apie kovą su mirties bausme, Kinijoje buvo įvykdyta dar viena egzekucija. Mes nežinome, kiek apskritai tų uh, egzekucijų įvyksta toje šalyje, nes skaidrumo nėra. Su visuomenė nekalbama. Kinija nedaug lenkia Iraną nes yra nežinome, žudomi net nepilnamečiai ir aplinkybės dažnai to yra nežinomos. Svarbu nepamiršti žodžio laisvės. Per nelik daug žmonių visame pasaulyje būna nuteisiami mirties bausme, būtent dėl to, kad per daug kalba, kad nori žodžio laisvės. Svarbu, kad žmonėms, kurie gyvena šalyse, kur mirties bausmė taikoma, būtų suteikiama galimybė jos išvengti, kad jie būtų ginami, kad sulauktų mūsų paramos. Ačiū. Per... Dėkuoju. Žaliųjų frakcijos vardu. Kolega Lokbiler, dvi minutės su pusė. Ačiū pirmininkė. Kiekvienais metais yra skelbiama rezoliucija dėl kovos su mirties bausme. Tai yra pavyzdys, rodantis, kiek daug ES padarė, kovojant, kovojant visame pasaulyje su mirties bausmės panaikinimu. Vis dėlto taip, lygi šiol pasaulyje vykdoma vis dar labai daug mirties bausmių, kaip kad sakė Europos komisijos atstovai. Vis dėlto visame pasaulyje vykstanti kova su mirties bausmės taikymu yra sėkminga. Šiuo metu yra tik 43 šalis visame pasaulyje, kurios dar taiko mirties bausmę. Tarptautiniu lygiu ES yra vienas iš svarbiausių kovotojų už mirties bausmės panaikinimą ir mes tikrai neturėtumėm susilpninti savo pastangų. Galbūt turėtumėm veikti tikslingiau, nes ne kiekviena šalis ir ne kiekviena vyriausybė uh, turi tą pačią struktūrą. Mes turėtumėm taikyti skirtingas strategijas. Pavyzdžiui, viena strategija, vienokia strategija pasitaik, pasiteisintų Japonijoje, kita Irane ar Baltarusijoje. Turime eiti žingsnis po žingsnio, turėtumėm visų pirma reikalauti, kad mirties bausmė nebūtų taikoma nepilnamečiams, psichiškai neįgaliems asmenims. Arba, tarkim, reikėtų reikalauti, kad nebūtų taikoma mirties bausmė už nusikaltimus prieš nusavybę, kaip kad dabar yra Kinijoje. Taigi turėtumėm dirbti žingsnis po žingsnio, siekdami visiškai panaikinti mirties bausmę. Ko jokių būdų negalima daryti. Nors skirtingai elgtumėme su vairiomis šalimis, jokių būdų negalima daryti taikyti skirtingus mastelius įvairioms šalims. Šių metų rezoliucija ypatingas dėmesys yra skirtas JAV. Aš norėčiau pateikti mumiją Amučabal atvejį. Jis daugiau kaip 20 metų sėdi vienutėje laukdamas mirties. Jis nėra turtingas, jis yra afroamerikiečių kilmės, anksčiau jisai dirbo žurnalistu. Ir yra daug abejonių dėl e, jo bylos. Aš norėčiau paprašyti ES daryti visą, kad šiam asmeniui nebūtų įvykdyta mirties bausmė ir kad jis turėtų teisę į sąžiningą teismo procesą. Ačiū. Grazie. Dėkuoju konservatorių ir reformistų frakcijos vardu, panas Karim. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano komentarai bus paremti savo, mano asmeniniais įsitikinimais. Sveikinu diskusijas vykstančias Europos parlamente šiandieną. Tačiau aš manyčiau, kad, e, aš manyčiau, kad atspindi mūsų vertybės. Bent e, valstybėse šiuo metu apie 714 žmonių buvo nužudyti įvairiose valstybėse. Ir čia mes nekalbame apie Kiniją, kuri bet kokiu atveju nėra skaidri šiuo klausimu. Daugelis valstybių dar vykdo mirties bausmę, tačiau nėra jokio mechanizmo, kuris padėtų numatyti sąžiningą teismą tiems žmonėms, kurie galbūt padėtų jiems išsigelbėti nuo mirties bausmės. Mirties bausmė dar tebe išlieka daugelį šalių kaip galimybė. Ir manyčiau, kad tie mano pateikti skaičiai neapima tų žmonių, kurie tebe gyvena nežinioje ir nežino, kas jiems nutiks. Ir dažnai jie būna nekalti žmonės, tiesiog neturėjo galimybės būti nuteisti sąžiningai. Norėčiau paminėti labai asmeninį atvejį. Ne tik tie, kurie kaltinami ir patiria pavojų jaučiasi neramus. Yra ir kitų susijusių žmonių, kiti visuomenės nariai, šeimos nariai galiausiai, nes e, jie žino, kad jų artimieji gali taip ir nesulaukti sąžiningo teismo, tad mes turėtume pasidomėti ir tais kitais atvejais. Dėkuoju. E, Kairiųjų žalių frakcijos vardu, manęs e, Sandergardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ta rezoliucija, kurią nagrinėjame šiandien, dar sustiprina mūsų priešinimąsi mirties bausmiai. Nėra jokio pasiteisinimo dėl kurio e, valstybė gali nuspręsti taikyti mirties bausmę savo piliečiams. Ir todėl šiuo požiūriu mirties bausmės vykdymas yra nusikaltimas. Dažnai mirties bausmės vykdymas yra netgi rimčiau negu nusikaltimas. Komet e, žmogus laukia, nuteistasis laukia mirties bausmės, tai yra siaubingas kankinimas. Ir dažnai mirties bausmės baimė yra naudojama kaip. E, prievartos, priespaudos e, priemonė, kaip teroro e, priemonė. Kaip buvo pasakyta, e, tik mumija Abu Džamal, afroamerikietis, yra simbolis tikrai šioje srityje. Voice, voiceless, jisai buvo nuteistas mirties bausme neva už nužudytą, e, neva esą jis nužudęs policininką ir labai ilgai jisai buvo mirties koridoriuje, bei patiria įvairiausių rasistinių pasityčiojimų. Mumija Abu Džemal yra vienas iš konkrečių pavyzdžių, kuriuos mes turime pabrėžti dabar ir ateityje. Ir būtent minėti šį atvejį, kuomet ES atstovai susitiks su e, Amerikos atstovais ir e, tarp jų galbūt su Amerikos prezidentu. Tai e, svarbus dalykai, todėl kad amerikiečiai daugelį sričių yra europiečių sąjungininkai, galbūt netgi kai kur artimiausi sąjungininkai, tačiau kalbant apie mirties bausmė neturi būti dviejopų standartų, turi būti vieningi standartai ir turime sakyti ne besąlygiškai mirties bausmiai. Dėkuoju. Europą už demokratiją ir e, laisvę frakcijos vardu, ponė Vidzotto. Mėly kolegos, Europa turi išbristi iš savo politinės ir moralinės krizės, kovodama kitako ir prieš mirties bausmę ir turi naudoti ryštingai tas priemonės, kuriomis disponuoja. Mes turime nepamiršti, jog daug trečiųjų valstybių labai brutaliai ir barbariškai taiko mirties bausmę. Tai yra tos valstybės, beje, kurios yra sudariusios prekybos ir ekonominių sutarčių su ES. ES turi sąlygoti tokių e, sutarčių pasirašymą, įrašydama ten nuostatas dėl žmogaus pagrindinių teisių e, e, gerbimo. Turime taip pat labai ryštingai kalbėti su Kinija, Bangladešu, Jemenu ir kitomis valstybėmis šituo klausimu. Ir kalbėti apie žmogaus orumo ir teisių laikymasi. Dabar tikimės, jog kuo greičiau bus pereita nuo žodžių prie veiksmų, nes yra labai daug atvejų, kai nepavyksta pereiti prie realių veiksmų. Dėkoju prie neprisijungusių e, frakcijos vardu, ponas Golniš, pusantros minutės. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aštuntosios pasaulinės kovos su mirties bausme dienos e, proga norėčiau priminti, jog Prancūzijoje kiekvienais metais e, virš 200 tūkstančių e, vaikų yra nubaudžiami mirties bausmė, nes jie negimsta. Taip pat e, turime prisiminti, jog, pavyzdžiui, Mizjö netoli nuo mano gyvenamosios vietos buvo keturių metų vaikas nužudytas, buvo peiliu Daug yra kitų pavyzdžių panašių, kuriuos galime minėti Europoje ar pavyzdėje ant Lorenschmidt, Kremel, kitos pavardės gali būti paminėtos. Vienintelė šitų žmonių kaltė yra ta, kad e, e jos likimas suvedė su nusikalteliais. E, jie juos sutiko tą ar kitą dieną. Ir e, furnirė serijinio žmogžodžio atvejais čia taip pat turėtų būti paminėtas. Aš galvoju apie aukas visų šitų nusikaltimų, nes aukoms nerengiamos pasaulinės paminėjimo dienos, o, o kartais jos organizuojamos e, kaip tik tai jų e, e, mirties e, atsakingiams už jų mirtį asmenims, jų būdeliams. Mes e, manome, kad yra tik tai vienas kelias, atpirkimo kelias šioje srityje ir pasisakome prieš mirties bausmę. Dėkoju. Dabar žodis vėl tarybos atstovams. Ponas Kastela. Pone pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, galiu tik padėkoti Jums už pasisakymus, kadangi beveik vieningai Visuose pasisakymuose girdėjau pasisakymą prieš mirties bausmę ir mes sutarėme dėl to, kad ES mirties bausmės panaikinimui turi skirti ypatingą dėmesį. Kaip aš ką tik sakiau, galiu pakartoti ir dar kartą, e, vyriausiai galiotinė, ponia Ešton, šį tikslą yra paskelbusi asmeninių prioritetų. Tikiuosi, kad su savo partneriais ES galės patenkinamą išspręsti šią problemą, kaip sakiau, 65-ojo 65 jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje bus. Tikimės, kad bus priimta dar viena rezoliucija, kuri paskatins žengti visuotinio mirties bausmės moratoriumo keliu. Mm, panaikinti mirties bausmę yra būtina, jeigu norime gerbti žmogaus orumą ir gerbti žmogaus teisės. Mes pasisakome uh, prieš mirties bausmę bet kokiamis aplinkybėmis ir nuolatos e, kelsime jos visuotinio panaikinimo klausimą. Man atrodo, kad nėra jokios galimybės siekti čia kokio nors kompromisų šioje srityje. Mes pasinaudosime visomis priemonėmis, kad šio tikslo, mirties bausmės panaikinimo tikslo pasiektume. Ačiū. Dėkuoju. Gavau penkis rezoliucijų projektų pasiūlymus. Diskusija šito klausimu baigta. Balsuojama bus rytoj šito klausimu. Dabar pagal